Sveiki, mėly kolegos. Tesiu vakar nutrauktą posėdį. Ponas Epink norėtų pasisakyti trumpai dar dėl um, darbo atvarkės. Ačiū, ponė. E, pirmininkė, aš dėl korupcijos at, atvejo Čekijoje norėčiau pakalbėti. Buvo suimtas vienas um, valstybės pareigūnas, buvęs sveikatos apsaugos ministras ir um, buvo sugautas tiesiog įvykio vietoje su 7 milijonais čekijos kronų, gavęs kyšį, taip pat, iš, taip pat dar ir kiti e, darbuotojai ar, ar pareigūnai buvo suimti, pasinaudoję netinkamai įvairių fondų lėšomis ir informuoti šaltiniai teigia, jog tas pareigūnas 30 milijonų kronų arba 1,2 milijonus eurų um, slėpė po savo vilos grindimis e, Rusija vyksta dabar tyrimas dėl to čekio ir kadangi tai susijęs Europos Sąjungos pinigais, Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, norėčiau paprašyti jūsų ir taip pat komisijos e, mus informuoti per kitą posėdį išsamei apie tai, kas vyksta. Kadangi mes turime sureaguoti į mums keliamus klausimus e, viešoje erdvėje dėl šio atvejo, todėl norėčiau, kad į darbo tvarkės e, klausimus kitam kartui būtų įtrauktas ir šis punktas. Ačiū. Ačiū kolegai. Jūs atkreipėte dėmesį į pranešimus spaudoje. Matau dar norinčių pasisakyti, bet kadangi darbo tvarkė ilga, prašyčiau labai trumpai. Pone Vašpilharter, prašom Jums žodis. Já jsem jenom chtěla tady stručně reagovat eh, v současné. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš tik tai trumpai norėčiau sureaguoti. Čekijos parlamento narys, ponas Ratas, buvęs vidurio Bohemijos eh, regiono eh, aukštas pareigūnas, yra su, suimtas, areštuotas dėl kyšio paėmimo, tačiau dabar yra tiesiog galbūt pernelyg stipriai reaguojama žiniasklaidoje į tą atvejį. Be abejo, tai savaime suprantama. Kitą savaitę jau e, vyks tyrimas ir aš manau, kad tada bus galima jau plačiau apie tai kalbėti. Ačiū. Ja, bitteschön, kolegė Pipo. Ačiū, toliau dar kolega Piperis. Pone pirmininkė aš paprašyčiau pradėti balsavimą netrukus, kadangi tikrai labai temta darbo tvarkė, ypač šiandien daug darbų turime atlikti. Tad galbūt šiuos papildomus klausimus galėtumėm išnagrinėti vėliau, o dabar balsuoti. Ačiū. Aš iš tikrųjų tą patį norėjau pasiūlyti, iškart pradėti balsuoti. Bet e, vis dėlto Čekijos atvejs tikrai svarbus. Tad ponas Gairis dar. Aš tikrai nenoriu vilkinti nieko ir net nekalbėsiu dėl Čekijos atvejo, o tik tai keletą bendro pobūdžio pastabų pateiksiu. Neformaliai jau esame diskutavę dėl to, ar pasiūlymai, kuriuos pateikė ponas Piperis dėl pono Vono nuomonės yra tinkami? Ar galima dėl jų balsuoti biudžeto kontrolės komitete? Priimu domien tai, kad regi komiteto pirmininkė ponė Hübner taip pat mano, kad ne visi kolegos Piperio siūlomi pakeitimai yra priimtini ir dėl kurių būtų galima balsuoti kont komiteto nuomonėje. Bet, aišku, reiktų pasakyti tai, kad iš principo kiekvienas parlamento narys turi teisę, išsame teisę, visapusišką teisę teikti pasiūlymus dėl pakeitimų. Ir iš pono Marineskų pranešimo atveju matyti, kad e, kolegos tikrai neretai nori pasisakyti įvairiomis temomis, įvairiais klausimais, e, neregėto masto aktyvumas tuomet buvo diskusijoje, bet kyla klausimas dėl to, ar tikrai kiekvienas pakeitimas siūlomas atitinka pranešimo ar nuomonės turinį. Kartais galima labai aiškiai pasakyti taip, atitinka, kartais ne, o kartais e, tai nėra vienareikšmiškas dalykas. Ir man būtent rūpi tie nevienareikšmiai dalykai. Tikrai nenoriu gaišinti jau nieko ir nenoriu čia jokių aiškių sprendimų dabar priiminėti konkrečių, bet tiesiog savo frakcijos vardu noriu pasakyti, kad ponas Hübner uh, E, poziciją, kurią jie mums atsintė šį rytą, visiškai galėtumėm paremti ir koordinatorių posėdžio metu dar norėsiu apie tai kalbėti, kad reikėtų kokią nors rasti procedūrą, e, kuri padėtų išsiaiškinti mums, kaip elgtis su tokiais e, pakeitimais. Ir dar kartą prašyčiau visų kolegų dar kartą pagalvoti apie tai ir atitinkamai balsuoti. Ačiū porą dalykų dabar, kurių nereikėtų matyti painioti vieno su, kita, su kitu. Dėl pono Epping pasisakymo, tai taip, sutinku, kad galėsime vėliau pasigilinti į tą atvejį ir dabar dar e, balsavimo procedūra. Mm, aš kaip pirmininkas išplatinau jums regi komiteto pirmininkės Danutos Hübner poziciją, kurioje ji teigia, kad e, Kai kurie pakeitimai, dėl kurių balsuosime, nebūtinai galbūt patenka į kont komiteto kompetencijos rytį. Norėjau atkreipti tiesiog dėmesį į tai, kad viena vertus vakar komiteto posėdėje ir taip pat ir koordinatorių posėdžio metu esam nekartą apie tai diskutavę, ar ir kiti komitetai, pavyzdžiui, regi komitetas galėtų kištis į mūsų kompetencijos sritį, jeigu kalbama, pavyzdžiui, apie mažų ir vidutinių įmonių sąskaitų apmokėjimų e, pranešimą ir panašiai. Aš kaip, praneš, kaip, kaip pirmininkas taip pat be abejo ir regi komitete manau, kad turiu atstovauti mūsų komiteto interesams. Ir antra vertus manau, kad e, mūsų komitetas ten, kur yra kalbama apie finansinius ES interesus, būtinai gali ir taip pat net ir privalėtų pateikti savo nuomonę ir už tai aš jį kovosiu. Kadangi juntama tokia tendencija parlamente, uh, kad mes, kaip biudžeto kontrolės komitetas, lyg tik papildomai ką nors įvertiname, papildomą sutikimą duodame, bet neturėtumėm su tuo sutikti ir nesumenkinkime savo kompetencijos ryties. Nes ir praeitie buvo tokių atvejų, kai nesiekėme konflikto užaštrinti, kai kalbėjom apie 50-51 straipsnius, dabar reikėtų atskirai dar kiekvieną pakeitimą pažvelgti ir įvertinti tai, ar jie turi kokio nors finansinio poveikio. Bet be abejo ir lėšų įsisavinimo klausimas yra susijęs su tuo, apie ką mes kalbame. Kaip pavyzdį galėčiau, pavyzdžiui, paminėti 35 pakeitimą. Čia komiteto pirmininkas bent jau ne, negalėtų konstatuoti to, jog šie pakeitimai nepatenka į mūsų kompetencijos sritį. Manyčiau, kad vis dėlto galime dėl jų balsuoti ir privalome dėl jų balsuoti. O šiaip arba tada turėtumėm dabar diskutuoti dėl apskritai balsavimo procedūros ir tvarkos, dėl kurių pakeitimų balsuoti ar ne. Bet aš siūlyčiau, kad dėl tų pakeitimų kurie yra neaiškus, vis dėlto būtume linkę manyti, kad patenka jie į mūsų kompetencijos rytį ir vis dėlto balsuokime dėl jų ir tada savo nuomonę galėsime pateikti regi komitetui, kuris pagal kitas parlamento darbo tvarkos procedūras e, galės tą nuomonę toliau nagrinėti. Ir nemanau, kad būtų kvestionuojamas mūsų komiteto darbas. Aišku, paskutinį žodį vis tiek tuo klausimu tarė šiuo atveju regi komitetas. Tokia yra mano nuomonė, bet dar norima diskutuoti, kiek matau kolega Piperį. Ne, aš nenoriu toliau diskutuoti, tiesiog ponui Gairiui noriu pasakyti, kad suprantu jo pastabas. Aš taip pat dėl vieno ar kito pakeitimo nebuvau tikras, ar jis e, tinkamas ar ne, ir generalinis sekretariatas e, buvo paprašytas į ką pasigilinti. Aš siūlyčiau tuomet, kad e, ponui, ir tą ir padariau pranešėjai Voganui, sakiau, kad reikėtų gal išfiltruoti kai kuriuos pakeitimus ir dvišalių pagrindų, tuomet pasikalbėti dėl kai kurių iš jų ir mes būtumėm tikrai pasirengę kai kuriuos pakeitimus atsijimti. Bet gavom labai lakonišką, trumpą, paprastą atsakymą. Ne vienas iš pateiktų pakeitimų netitinka neva biudžeto kontrolės komiteto įgaliojimų ar mandato. Man toks atsakymas visiškai netinkamas atrodo. Gerai, daugiau norinčių pasisakyti nematau, tad pradėkime balsavimą. Ir pirmiausia, tai bus dvyliktasis darbo tvarkės punktas, pono Vovano pranešimas. Ir iš karto pradėkime balsuoti. Antras straipsnis, 32 pakeitimas, kas už, pakelkite rankas, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 32 pakeitimo. 32 pakeitimas, balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Ne? Ar viskas gerai? ponas Gairis tikrai neturi penkių balsų. Aš turbūt per greitai gal viskas susakiau, ar jau visi balsavote? Taigi, 15, 11, niekas nesusilaikės, patvirtiname pakeitimą, kas dėl 303 balsuoja už, prieš susilaikė balsų dauguma. Priimtas pakeitimas 34, kas už, prieš susilaikė taip pat patvirtinta. 36. Ne, 35 atsiprašo pirmininkas. 35, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 36, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 37, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 37 pakeitimas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 38 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. 19. Už. Prieš. Susilaikė. Neaiškus rezultatas. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 19 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Dėl 19 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. aiškus vis dėlto rezultatas patvirtinta. Dabar 20 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 39 už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 40 už? Prieš? Susilaikė atmesta. 41 kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. 42 už prieš susilaikė atmesta. 43 už prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime dėl 43. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? vienu balsu SRD frakcijoje per daug. Bent jau elektroninė sistema rodo, kad SRD frakcija vienu balsu tikrai per daug. Dabar gerai, balsavimas baigiamas. Atmesta. 44. Kas už? prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu, 44 pakeitimas, elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Dabar vienu parlamentaru mažiau dalyvauja balsavime negu prieš tai balsavimas baigiamas. Atmesta. 45 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 46, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 47 už, prieš, susilaikė balsų daugumą atmesta. 48 kas už, prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 48 elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Vėl vienu per daug balsų? Vienu per daug. Dabar dviem per mažai. Vienu per mažai. Ar SRD frakcija galėtų pasitikslinti, kas gali balsuoti, kas ne? Panas Gairis, aš nebalsuosiu tol, kol nebus aišku, kaip kolegos gali balsuoti. Ponas Kalfin? Ar dabar gerai? Pone Kalfin, ar norėtumėt balsuoti? Prašom. Dabar balsavimas baigiamas. Pakeitimas patvirtintas. 16 už, 10 prieš, 2 susilaikė. 21 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Irgi reikės pasitikrinti dėl 21 pakeitimo. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 49 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 50 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 51 kas už, prieš, neaiškus rezultatas. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Elektroninis balsavimas pradedamas dėl 51 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas pakeitimas. 52 pakeitimas dabar kas už? Prieš. Susilaikė. Irgi neaiškus rezultatas. Pasitikrinkim dėl 52 pakeitimo. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Elektroninis balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 53 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 54. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikinkime elektroniniu būdu dėl 54. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 55, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 56 ir 57 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim dėl 56 ir 57 elektroninių būdų, elektroninis balsavimas pradedamas. 56, 57. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dvidešimt antras pakeitimas atkrenta. Dabar pirmasis pakeitimas. Jis atsiimtas. 58. atkrenta, jeigu pirmas priimtas, bet pirmas atsimtas, taigi dėl 58 balsuojam už, prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas už, prieš susilaikė priimta. 59 už, prieš susilaikė priimta neaiškus rezultatas, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 59 elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Jeigu visi balsavote, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 60 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 26. Kas už? prieš susilaikė priimta. 61. Kas už prieš susilaikė priimta. 62. Kas už prieš susilaikė irgi priimta. 63. Kas už prieš susilaikė priimta. 64. Už prieš prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu baltu. Būdu dėl 64 pakeitimo balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Elektroninis balsavimas baigiamas. Atmesta. 65 pakeitimas. Kas už? Už 65 kas. Prieš. Susilaikė. Priimta. 66 kas už prieš susilaikė priimta. 67. Kas už prieš susilaikė priimta. 68. Kas už prieš susilaikė priimta. 69. Kas už prieš susilaikė irgi priimta. 70. Pakeitimas kas už prieš susilaikė priimta priimta. 71. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 72. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 73. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė. Neaišku. Pasitikrinkime dėl 73 pakeitimo. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 74 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 75. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 76. Kas už? Prieš. Susilaikė. Neaiškus rezultatas. Pasitikrinkim elektroniniu būdu dėl 76. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 77 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 23 ir 24 bei 25 pakeitimai. Ne, reikia balsuoti atskirai dėl jų. 23. 23 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 78 pakeitimas kas už, prieš prieš susilaikė priimta. 79 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Penktas atsiimtas, šeštas atsiimtas, 80 tuomet pakeitimas, kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 80 pakeitimų elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos balsavo? Tuomet balsavimas baigiamas. Aiškus rezultatas patvirtinta. Septintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 81 kas už, prieš, susilaikė. Reikės pasitikrinti dėl 81 balsavimas pradedamas, elektroninis balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Aštuntas atsiimtas, devintas atsiimtas, Perinam prie 82 pakeitimo. Kas už 82, kelkite rankas, kas prieš, susilaikė priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kelkite rankas, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 83 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 12 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 13 už prieš susilaikė patvirtinta, 14 pakeitimas atsiimtas, dabar 84. Kas už prieš susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 84 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 18 balsų už, 10 prieš, patvirtinta 85 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 28 pakeitimas, kas už, patvirtinta 29, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, Priimta. 16 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 17. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 18. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 30. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 31. Kas už. Kas prieš kas susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl nuomonės projekto elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos balsavote? Elektroninis balsavimas baigiamas. 17 balsavo už, 11 prieš. Sveikinimai pranešėjai. Ar jis norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tuomet galime balsuoti toliau. Toliau balsuosime dėl kolegos Jens Gairio pranešimo ir iškart pradama balsuoti. Penktas straipsnis, šeštasis pakeitimas Europos parlamento ir E, tarybos reglamentas dėl socialinių pokyčių ir naujovių, kas už šeštąjį pakeitimą, kas prieš susilaikė. Prašau pastikslinti elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti <clears throat> Baigiame atmestą. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis pakeitimas ir dvidešimtasis atkrinta. Toliau balsuojame dėl aštuntojo, kas už prieš susilaikė pritarta. Devintasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta, dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta, vienuoliktasis, kas už, prieš, susilaikė pritarta, dvyliktasis, kas už, prieš, susilaikė. Neaišku, koks yra balsavimo rezultatas. Tikslinamės elektroniniu būdu dėl 12 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 13 balsų už, 12 prieš. Toks yra balsavimo rezultatas dėl 12 pakeitimo. 21 atkrinta, 22 taip pat, toliau balsuojame dėl 13. Kas balsuojate už, prieš, susilaikė, didelė balsų persvara pritarta, 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, neaišku. E, tikslinis elektroniniu būdu dėl 14 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Ar visi kolegos balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta, 15 atkrinta, 16 kas už, prieš susilaikė. Tikslinamės elektroniniu būdu dėl 16. Balsuoti pradedame. Ne visi balsavote, tuomet balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmasis pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė. Pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė pritarta. 17, 2, 18 atkrinta, toliau balsuojame dėl trečiojo, kas už trečiąjį pakeitimą, prašau kelti rankas, kas prieš, susilaikė, pritarta, ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, tikslinamės elektroniniu būdu dėl ketvirtojo pakeitimo balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 19 <clears throat> pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaikė pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar balsuosime dėl visos nuomonės su pakeitimais elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Aiškiai patvirtinta, didelė balsų persvara, sveikiname pranešėją Jansą Gairį, kitas darbo tokias punktas dešimtasis, pristaikymas prie, Euro, prie globalizacijos padarinių fondo, Jorgo Hatsimarkakis yra pranešėjas. 7 straipsnis, 3 pastraipo 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, prašau pasitikslinti elektroniniu būdu dėl 15 pakeitimo, pradedame balsuoti, balsavimas baigiamas, pritarta, trečiasis pakeitimas atkrinta, 17 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Penktasis, kas už, prieš susilaikė pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Septintasis kas už, prieš susilaikė pritarta. Aštuntasis kas už, prieš susilaikė pritarta. Devintasis kas už, prieš susilaikė pritarta. Dešimtasis S ir D frakcija paprašė balsuoti dalimis, kas už pirmąją dalį kas prieš, susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaikė pritarta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dvyliktasis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Tryliktasis, kas už, prieš susilaikę pritarta. Pirmasis pakeitimas atkrinta, antrasis kas už, prieš susilaikę neaiškus balsavimo rezultatai dėl antrojo pakeitimo. Pasitikslinkime elektroniniu būdu, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame, atmesta. 14 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Balsuokime dėl viso nuomonės projekto elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame ir balsuoti baigiame. Sveikiname pranešėją, dėkojame už dalyvavimą kolegoms balsavimui. Kitas pranešimas kurio tema Europos socialinis fondas ir reglamento 1081 panaikinimas. Sorin Ivan yra nuomonės referentas, pradėkime balsuoti. Antrasis pakeitimas, kurį teikia pranešėjas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtasis atsimtas, penktasis, kas už, prieš susilaikė pritarta Septintasis pakeitimas. Kadangi penktasis pakeitimas buvo patvirtintas, reiškia septintasis ir aštuntasis. Dėl jų reikia balsuoti kartu. Taigi, kas pritarėte šiems pakeitimams, kelkite rankas, kas prieš, susilaikė pritarta. Šeštasis pakeitimas kas už. Prieš susilaikė pritarta. Devintasis kas už. Prieš susilaikė pritarta. Dešimtasis atsiimtas. Vienuoliktasis kas už. Prieš pasitikslinkime elektroniniu būdu balsavimo rezultatus dėl 11 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dvyliktas ir tryliktasis kartu, kas už prieš susilaikė. Reikia pasitikslinti elektroniniu būdu. Dėl 12 ir 13 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Keturioliktasis, kas už, prašau kelti rankas, kas prieš, susilaikė pritarta. Penkioliktasis ir šešioliktasis kartu, kas už, prieš, susilaikė pritartas. Septynioliktasis ir aštuonioliktasis kartu, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Ir pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. E, balsuojame dėl visos nuomonės, dėl viso nuomonės projekto elektroniniu būdu, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame, sveikiname nuomonės referentą ir dėkojame, baigiame balsavimą dėl šio darbo tokias punkto, kitas darbo tokias punktas 2013 metų biudžetas įgaliojimai trišalėme susitikime pranešėjas yra Kristofas Fielneris, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, galime balsuoti dėl e, viso nuomonės projekto elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Dar elektroninis balsavimas vyksta, ar visi balsavote. Tuomet balsavimą baigiame. Nuomonės projektas patvirtintas, sveikiname pranešėją. Baigime balsuoti dėl šio darbo tvarkės punkto. Dabar e, Iljana Ivanovo pranešimas naujoviškas finansinės priemonės pagal kitą daugiametę finansinę programą. <clears throat> Pirmasis pakeitimas. Kas balsuojate už jį, prašau kelti rankas, kas prieš, susilaikė pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė pritarta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė atmesta. Penktasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė pritarta. Šeštasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė pritarta. Septintasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš tiksliamės elektroniniu būdu balsavimo dėl aštuntojo pakeitimo rezultatus. Ar visi kolegos balsavote? Jeigu taip, tuomet balsavimą baigiame. Aiškia balsų persvara atmesta devintasis pakeitimas, kas už, prašau kelti rankas, kas prieš susilaikė pritarta, galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Aiškus balsavimo rezultatas. Sveikiname pranešėją Ilijaną Ivanovą. Baigiame šios dienos balsavimus. Dėkoju už tai, kad drausmingai balsavote. Dabar yra be 10 minučių 10 valanda. Galime pradėti svarstyti kitą darbo tvarkės punktą biudžetos, biudžeto kontrolės komiteto delegaciją į Ispaniją. Pirmininkas atsiprašo. Mano darbo atvarkė parašyta, įrašytas klausimas biudžeto kontrolės komiteto delegacijai į Ispaniją. Galbūt peršokau kokį nors klausimą, praleidau. Na, tiesa, kitas dabartkės punktas yra specialia ataskaita dėl žuvininkystės. Noriu pranešti kad komiteto delegacijos viešnagė Ispanijoje vyks pakankamai įdomiame politinėme kontekste. Naujoji Ispanijos vyriausybė deda daug pastangų, kad galėtų atitikti ir vykdyti Europos semestro reikalavimus dėl biudžeto drausmės. Žvelgiant į praeitį, galime konstatuoti, kad komitetas pareiškė pageidavimą susipažinti su padėtimi vietoje. Todėl buvo parengta, bendradarbiaujant su Ispanijos vyriausybė, mūsų sekretoriatu ir komisija labai įdomi viešnagės programa. Taigi dabar svarstysime šį darbo turkės punktą. Delegacijos vadovas yra Derekas Vonas kurie kolegos norėtų pasisakyti dėl mūsų komiteto delegacijos kelionės į Ispaniją. Taudo niekas nenori. Na, koje, kolegė Ajala Sender, prašau. Ines, jeigu norėtumėte tarti keletą žodžių. <clears throat> Ines. Ačiū pirmininkė. Aš tik tai norėjau užduoti klausimą. Aš dabar matau, kad tie kolegos, tokie kaip, pavyzdžiui, Gariga Polėdo ir kiti vietoje, į vietą važiuojantis, kokiu pagrindu jie ten dabar bus, nes aš žinau, kad dar trys kolegos pageidauja vietoje taip pat nuvykę dalyvauti. Aš norėčiau tiesiog paklausti, ponas Gariga pojėdo, kokiu pagrindu jis dalyvaus susitikimuose. Na taip, jis yra iš, iš, iš Ispanijos, bet aš turiu dar tris kolegas, kurie norėtų dalyvauti taipogi susitikimuose. Na ir dabar dar matau iš programos, kad yra numatyta susitikimas su autonominių regionų e, atsakingais e, vadovais bei su lėšų valdymo institucijų vadovais. Aš norėjau tiesiog sužinoti, ar visi šie susitikimai yra patvirtinti. Na ir taip pasakysiu pirmininkui, kad federaliniu vadinamuoju lygiu yra nauja vyriausybė, bet išrinkta, bet taip pat ir kai kuriuose autonominiuose regionuose yra nauja vyriausybė išrinkta, kaip kad pavyzdžiui Valencijoje. Taip, tikrai mums e, dėl to darbas bus tik tai įdomesnis. Nes dabar nutinka taip, kad Kas kartą, kai tik tai pradedame kalbėti apie atsakingo ministro pareiškimą, iškyla regioninio ir federalinio ligmens koordinavimo klausimas. Na ir dar matau, kad Alikantės agentūros, Alikantės agentūra yra įtraukta į sustikimų sąrašą. Audito rūmai jokių priekaištų neturėjo tai agentūrai. Tai dabar noriu paklausti, kodėl mes po pietų esame numatę su Alikantės agentūros atstovai sustikti. Pirmą klausimą galima atsakyti paprastai. Delegacijos sudėtis jau yra nustatyta. Jums išdalintose dokumentuose galite susipažinti su jų pavardėmis. Komitete mes taip pat apsisprendėme dėl delegacijos vadovo ir delegacijos sudėties. Aš negalėsiu dalyvauti regioniuose Madride, kadangi turėsiu grįžti į Briuselį. Taisyklės yra tokios, kad e, e, išnagės dalyviai gali dalyvauti faktų nustatymo misijose, kaip ir Ispanijos parlamento nariai prie tų, prie tų dalyvavimų prisijungti. Galbūt e, galėtumėte mane patikslinti, jeigu kokią nors neteisingą informaciją pateikiau dėl e, agentūros e, Alikantėje, informacijos neturiu, galbūt kolegos turi ir norėtų jie pasidalinti. Was, uh, war... Du kolegos uh, Rubik ir Tamas Deutsch pageidavo apsilankyti Alikantėje veikiančioje agentūroje. Tai būtų įmanoma. Ir kadangi manau, visai būtų naudinga susipažinti ne tik su e, sunkumus e, patiriančiomis institucijomis, tačiau ir su gerai veikiančiomis institucijomis. E, du kolegos paprašė žodžio, Gairis ir po to kolegė Greslė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai grįžti prie delegacijos sudėties ir tos aplinkybės, kad nedalyvauja kolega Kuilo. Uh, Pastarai kartą mūsų delegacija lankėsi nuo e, žemės darbėjimo nukentėjusiame regione Italijoje ir to regiono parlamentarai nepriklausantis mūsų komitetui negalėjo dalyvauti programos renginiuose. Mes ilgai e, tuo metu Pastarai kartą dėl to diskutavome koordinatorių posėdėje ir sutarėme dėl to, kad jie negali dalyvauti, nes gali būti taip, kad e, delegacijos viešnagės rezultatai nebūtų visiškai priimtini to regiono parlamentarams ir e, dėl to galėtų kilti sunkumų. Todėl aš maniau, kad ta procedūra yra tinkama. Ir kolega Pizoj, kuris nėra biudžeto komiteto, kontrolės komiteto narys. Aš e, ir norėjau dalyvauti šios delegacijos kelionėje. Aš jam pasakiau, kad iki šiol mūsų komitetas laikėsi tokios procedūros, kad kitų komitetų nariams nebūtų leidžiama dalyvauti delegacijos vizituose. Taigi klausimas dabar, kaip turėtume elgtis. Aš nieko prieš neturiu prieš kolegą Puido <clears throat> biudžeto komitete. Jis e, užima LP koordinatoriaus pareigas, yra kompetentingas kolega, jeigu mes e, jam padarytume išimti šiuo atveju, tai paraginčiau kolegą, kuris priklauso mano politiniai šeimai, e, stengti surasti savo vietą šioje programoje. Tačiau reikėtų tą principą taikyti galbūt visiems kitų komitetų nariams e, ir jeigu mes čia neišimti, bet taisyklę patvirtinsime, tai manau atsiras ir daugiau norinčių. Ačiū kolegai Gairiui. Nežinau, kaip buvo elgiamasi anksčiau. Aš e, rėmiausi formaliomis taisyklėmis, pagal jas mes niekam negalime uždrausti dalyvauti tokių delegacijų vizituose ir atitinkami sprendimai turi būti priimami politinėse pokalbėse su frakcijomis. Taip aš ir supratau jūs poziciją, kolegė Greslė dabar. Kolega Garyga dar prieš kurį laiką buvo pakaitinis narys. Manau, kad greitai sugebėsime išsiaiškinti su Ispanijos delegacija, ar jis vis dar yra pakaitinis narys ar ne. Nes kiek žinau, dar prieš kurį laiką jis buvo pakaitinis. Iki šiol taikėme tokią tvarką, kad e, delegacijų vizituose dalyvaudavo tik tikrieji ir pakaitiniai nariai. Jeigu jis, todėl siūlyčiau, kad jeigu jis e, grįžtų į mūsų komitetą arba jame liko, tai kad jis galėtų dalyvauti, jeigu ne, tuomet negalėtų. Dar noriu pasitiksinti, apie, apie kokią agentūrą jūs kalbėjote. Tai vidaus rinkos e, veikimo sudarin, namumo agentūra OHI. Noriu pasakyti, kad OHI negauna jokio finansavimo iš ES biudžeto, o mes turėtume apsiriboti biudžeto vykdymo patvirtinimo principu, kuris būtų taikomas visoms agentūroms. OHIM tuo tarpu yra agentūra kur yra geriausias pavyzdys, kaip tokio pobūdžio institucijos puikiai veikia. Jos biudžetas sudaro 400, tūkstan, 400 milijonų eurų, kurie gaunami iš pramonės įmonių ir išleidžiami remiantis šios agentūros veiklos vidaus taisyklėmis. taisyklėmis. Iš tikrųjų, jeigu norėtumėte susipažinti su prabanga, tai vertėtų apsilankyti šioje agentūroje, kuri neseniai Luksemburgė atstovybę savo atidarė. Šią agentūrą aš pavadinčiau krislu akyje tam tikrą prasme su agentūra reikėtų aptarti kai kurios klausimus ir pakankamai skubiai, tačiau reikėtų tam gerai pasiruošti. Pirmininkas, mes išsiaiškiname, ar galima apsilankyti šioje agentūroje, kuri yra už 116, 160 km, tiksliau, tai mes nespėsime dėl laiko trūkumo ten apsilankyti dar ponė Ajalas Sender tuo pačiu klausimu. Dabar dėl pono Garygos vaidmens. Taip tikrai, jis nebėra pakaitinis, Ir jeigu jau taisyklės yra tokios, kaip kad jas priminė ponas Gajeris. Na, taip, ponas Gariga yra vietoje, Valencijoje, nekeliaus jis su, su mumis. Dabar dėl agentūros. Kaip jūs žinote, agentūra finansuoja savo veiklą iš tų pajamų, kurios gaunamos iš patentų, taigi čia e, biudžeto iš, lėšos nenaudojamos. Ne, tiesiog mes netgi nevyksime ir į pačią agentūrą, tiesiog agentūros atstovai aps, e, susitiks su mumis kitoje vietoje. Mes tiesiog taip susi, susitikę su jais galėsime aptarti tam tikrus projektus, e, dėl kurių iškilo klausimų auditorumams. Man atrodo, tai yra puikia proga parengti išsamesnį tam tikrų projektų e, patikrinimą. O im agentūros atstovai atvyks patys su mumis susitikti. Mes nevyksime į pačią agentūrą. Ir pavyzdžiui, faktų nustatymo misija galėtų būti šitaip e, galbūt netgi parengta galima būsimoji faktų rinkimo misija. Man atrodo, kad e, gerai yra suteikti galimybę kolegoms esantiems vietoje, pavyzdžiui, Valencijoje, dalyvauti susitikimuose. Ačiū ponai Ajalė Sender, ponė Greslė. Dar yra taip pat Sevilijoje viena agentūra, nepamenu pavadinimo, bet labai gerai pamenu pačią agentūrą, kadangi ten 40 ar 45 darbuotojai dirba ir 70 ar, 5, ar 75 e, priežiūros pareigūnai. Tai yra tikrai puikus pavyzdys to, kad reikėtų kažko imtis teisinio pagrindo nustatymo srityje tokių agentūrų darbo požiūriu nuo to laiko, kai dalyvauju biudžeto kontrolės komitete, man atrodo, pirmą kartą vyksime į Ispaniją. Tai jeigu jau vykstame į ten, galbūt reikėtų ir kitoje agentūroje apsilankyti. Bet aišku, OHIM dėmesio skirti irgi būtinai reikia. Gerai. Tuomet dar porą pastabų. Kiek aš žinau, kiek esu susipažinęs su darbu kitose komitetuose, teisinė padėtis tokia, kolegos, kurie ne, nėra komiteto nariai, bet yra iš atitinkamos šalies kilę, gali dalyvauti delegacijoje. Tada galima būtų atsižvelgti į pono Gairio pasiūlymą ir apie tai pranešti visiems. Bet aš manau, ponė Greslė jau dėl kolegos Garyga Aš tada dar nebeišsiplėsiu ir frakcijos komitete tiesiog dėl to sutars. Kitas dalykas yra dėl programų. Kiek suprantu, laiko gali pritrūkti, nes vakare traukiniu reikės jau vėl vykti į Madridą. Ir negaliu dabar pasakyti, ar pavyks įtraukti darbo tvarkę ir pokalbius kitose agentūrose, bet jeigu yra toks pageidavimas, tuomet reikėtų paprašyti generalinio sekretoriato pasigilinti į tai. Dar vienas norintis pasisakyti. Kolega Gairis. Bent jau aš supratau, kad e, bus sustinkama Madride su OHIM agentūros atstovais, Ir tam yra aiškiai priežastis, kad į Alicantę nelabai įmanoma suorganizuoti kelionę. Kaip ir sakė kolegė Greslė, yra ir atstovybė Briuselėje tos agentūros. Tai jeigu norime pasikalbėti su tos agentūros atstovais, labai paprasta tą padaryti. Programa sudaryta atsižvelgiant į pasitarimus vykusius anksčiau komitete. Ir atsižvelgiant taip pat į prioritetų sąrašą, kurį patys sudarėme, prioritetų dėl ko vykstame į Ispaniją sąrašą. Tad gal nereikėtų vėl visko versti aukštinkojomis ir komplikuoti visos padėties, turint omenyje politinę darbo tvarkę šio vizito, matyt, būtų tai protingiau. Ačiū kolegai Gairiui. Konstatuosiu tik tą faktą, kad programa tikrai labai įdomi yra sudaryta ir reikia padėkoti sekretariato atstovams programą sudariusiems. Ačiū. Kolegė Otis. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo quería eh, puntualizar. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau kai ką pabrėžti. Vizitas yra į Ispaniją. Nepamirškime ne, ne tik tai į Valenciją, juk bus kalbama ir apie Andaluziją, ir apie Kastiliją, La Manche. Taigi ne vien tik tai apie Valenciją ir ne vien tik tai Valencijai bus skiriamas šis vizitas. Aš prisimenu, kad e, buvo pateiktas pasiūlymas iš OEM agentūros Bet vis dėlto nepamirškime, kad mes vykstame į Madridą, kad šis vizitas bus į Madridą. Ir ko gero, mes nevažiuojame į Valenciją tam, kad pasižiūrėtume, kas tinkamai vyksta, kas galbūt netinkamai vyksta. Juk vykstame ten ne tam, kad pirštų parodytume kažkokius tai blogus dalykus. Ne, mes žiūrėsime viską ir tai, kas puikiai. Ir tai, kas puikiai tvarkoma, ir tai, tai, kas galbūt mažiau gerai tvarkoma. Bet nepamirškime vieno dalyko, tai yra vizitas į Ispaniją. Ir mes kalbėsime ne tik tai apie su Valencija susijusius klausimus, bet ir apie kitus regionus. Ačiū už pastabą. Visiškai teisingai pasakyta valstybė nariai, kurią vykstame, yra Ispanija. Ir dabar reikėtų nepamiršti padėkoti taip pat ir komisijai šiandieninėme biudžeto kontrolės komiteto posėdėje ponas Manratė dalyvauja iš komisijos ir dabar suteiksiu žodį jums, jeigu norėtumėte dar savo požiūrį išdėstyti ar komisijos požiūrį išdėstyti dėl būsimos programos. Prašom. Ir ačiū dar kartą Jums ir kitiems Jūsų kolegoms už paramą. Well, thank you very much, uh, <coughs> Mr. Chairman. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad e, mes jau esame išplatinę trumpą pareiškimą dėl šio vizito. Pateikime visą informaciją, kurią galėjome pateikti. Bus kalbama apie įvairių fondų panaudojimą visoje Ispanijoje vizito metu ir jeigu leisite, pateiksiu keletą bendro pobūdžio pastabų dėl to, kas buvo pateikta ir mūsų informaciniam pranešime. Ispanija yra didžiausia gavėja ar naudos gavėja e, iš, iš ES fondo nuo 89 metų. 120 milijardų eurų jai buvo skirta nuo 89 metų. Nuo 4 iki 5 milijardų eurų skiriama kasmet. Kitas svarbus dalykas yra, kad fondai yra valdomi centralizuotai, finansų ministerija tą daro, bet įvairios valdymo užduotis yra paskirstytos dar taip pat 145 tarpinėms e, institucijoms, ar tai būtų regioninės valdžios atstovo, atstovybės ar kitos institucijos ir panašiai. Per ankstesnį laikotarpį buvo susidurta su labai dideliais trūkumais Ispanijoje, ypač kas pasakytina dėl viešųjų pirkimų srities, nes teisės aktai šios srities Ispanijoje nebuvo suderinti su ES teisės aktais, bet tų trūkumų, kalbant apie finansinius um, sandorius ir pavedimus, sumažėjo pastaruoju metu ir auditorumai ir taip pat komisija nors ir išvelgia dar kai kurių klaidų ir trūkumų, mano, kad situacija reikšmingai pagerėjo. Nacionalinė audito institucija taip pat labai prie to prisidėjo ir buvo imtas įvairių nacionalinio pobūdžio priemonių, siekiant ištaisyti padėtį. Komisija taip pat ėmėsi kai kurių žingsnių, kasmet e, sustabdo kai kurios mokėjimus. Bendradarbiavime praėjusiais metais su, su 13 tarpinių institucijų ir šiais metais, 2011 metais, tai yra devynios. Bet tai nebūtinai tiksliai atspindi situaciją, nes ne visada mes kalbame apie sisteminės klaidas. Kartais tai gali būti pavienės um, klaidos ar trūkumai, gadinantis bendrą vaizdą. Uh, jeigu kalbėsime apie įvairias, e, įvairių funkcijų vykdymą, o, tai komisija audituoja be abejo fondų valdymą ir prižiūri tai, kaip yra pervedamos ir panaudojamos lėšos dėl tarpinių mokėjimų. Nereiškia, kad mes visai ne, nebeišmokame lėšų Ir tą taip pat galima pamatyti peržvelgus įvairius audito rezultatus. Kodėl kalbam apie kelius, kelius konkrečius regionus? Todėl, kad juos auditorumai identifikavo kaip probleminius, atlikdami 2010 metais auditą. Taigi apie šios tris regionus ir kalbame. Per tą laiką, aišku, taisomųjų priemonių buvo imtamas, imtasi ir situacija pagerėjo. Nėra taip, kad viskas išspręsta iki galo, bet pagerėjimų matome. Ir dar viena galutinė pastaba. Programoje matote numatytą galimybę susitikti su centrinėmis institucijomis, su finansų ministerijos atstovais. Finansų ministerija yra pagrindinė institucija užsiimanti fondų lėšų valdymu. Taigi tai bus puikia galimybė užduoti visus rūpimus klausimus dėl to, kaip yra panaudojamos fondų lėšos. O trečią dieną vizito bus numatyta taip pat galimybė sustikti ir su audito institucijos atstovais. Yra viena centrinė audito institucija, tiesiog su kai kuriomis regioninėmis atstovybėmis. Ir čia taip pat galėsite užduoti savo klausimus dėl to, kaip yra dirbama ir kaip yra sprendžiamos iškylančios problemos kurias įvardėjo arba komisija, arba Europos auditorumai. Tad tiek tik labai trumpai apie programą. Thank you very, thank you very much uh, for that briefing. Ačiū už pristatymą. Paaiškėjo, kodėl būtent tuos regionus vis tuo metu aptarti. Dar ponia Jelė Sender ir paskui ponia Greslė pasisakys. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos atstovui. Dėkojame ir visą jo institucijai, kuri padėjo mums rengiant šią programą. Dabar norėčiau tik tai užduoti klausimą dėl konkursų, dėl viešųjų pirkimų. Galbūt galėtumėte mums paaiškinti, kokiu lygiu buvo priimtas sprendimas, nes juk laimint konkursą yra skirtingi lygiai E, federalinis, e, vietos, regioninis ligmuo. Ir dabar komisija keletą gairių e, yra pateikusi. Tai dabar tos visos rekomendacijos bei gairės, kokiam lygiui būtų taikomos, kokiu lygiu yra identifikuotos problemos. Kolegija Grešna. Šį kolegą mes gerai pažįstame, Lakvilos e, vietovė vyrusioje diskusijoje jis dalyvavo, jeigu palygintume tarpusavyje Italiją ir Ispaniją, tai jos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, nes jau dešimt metų e, tose šalise užfiksuojame daugiausiai pažeidimų susijusių su struktūrinių fondų lėšų panaudojimu, Ispanijoje daugiau nei Italijoje. Tačiau džiugu išgirsti, kad padėtis pagerėjo, būtų įdomu sužinoti, kas pagerėjo konkrečiai. Nu, dešimt metų girdime apie daug klaidų ir pažeidimų, taigi būtų įdomu išgirsti, kas ir kokiose sritise pagerėjo. Ir noriu paklausti, kodėl komisija jau dešimt metų taip užsispyrusiai taikstosi su tokia padėtimi. Pirmkas, ačiū. Atrodo, kad daugiau niekas nenorėtų klausti. Pone Mairatė, gal galėtumėte atsakyti užduotą klausimą. Ačiū. Dėl viešųjų pirkimų norėčiau perduoti žodį kolegai iš audito referato, galbūt jis galėtų išsameu atsakyti šį klausimą. Ačiū už suteiktą galimybę trumpai pristatyti sritis, kuriuose padėtis pagerėjo Ispanijoje. Nuo 2005 pradėjome stebėti padėtį, 2006-aisiais buvo pradėtas įgyveninti veiksmų planas siekiant pagerinti e, viešų pirkimų sutarčių sudarimą. Daugiausia dėmesio buvo skiriama papildomam darbui ir sutarčių nuostatų pagerinimui e, bei e, neteisėtų atrankos kriterijų panaikinimui arba jų atsisakymui. Ispanija šį veiksmų planą gyvendino 2007 ir 2008 metais ir 2000. 2009 metais e, Ispanija sugebėjo e, išieškoti daugiau nei 2,5 milijardus eurų, įvertindama visas sudarytas viešųjų pirkimų sutartis. Po to Ispanija patvirtino teisės aktų pakeitimus, siekdama geriau apibrėžti, kas yra papildomi darbai. Ir nuo 2007 iki 2013 metų Ispanija patvirtino labai svarbę nuostatą atrankos kriterijose, pagal kurią sudarytų viešų pirkimų sutarčių nebuvo galima keisti ir nuo to laikotarpio mes praktiškai nebe susidurime su sutarčių pakeitimo atvejais. Tos išimtis, kurių dar pasitaiko, e, susijusios su viešųjų pirkimų sutartimis, kurios buvo pasirašytos dar prieš įsigaliojant šiai teisės akto nuostatai. E, visos sutartys yra pasirašomos naudos gavėjų ir jeigu projekto suma viršyje ES nustatytą ribą ir e, atitinkamai pagal galiojančias ES mastų taisyklės pasirašomas sutartis, jeigu ta riba nėra peržengiama. Pirmininkas, ačiū. tik norėjau galbūt papildomai atsakyti į ponios Greslės klausimą. Sudėtinga būtų lyginti Italiją ir Ispaniją, nes sistemos abiejose šalyse yra skirtingos. Europos audito rūmo ataskaitose dažnai minima Ispanija ir Italija, nes šios šalis gauna labai daug ES e, paramos įvairiose srityse ir daug pažeidimų nustatoma įvairiose iš tų sričių. Kalbant apie Ispaniją, galima konstatuoti padėties pagerėjimą, nes Ispanijoje įsteigta nepriklausoma audito tarnyba, kuri aptinka didžiąją dalį pažeidimų, kitose šalise tokios tarnybos nėra, todėl veiksmų ima E, atitinkamos kompetitingos institucijos nacionaliniu mastu, audito institucijos, kitos priežiūros institucijos ir įmamasi visų reikiamų priemonių. E, todėl bendrą sistemą būtų galima įvertinti teigiamai ir tai būtų didžiausia pažanga bendrai vertinant nacionalinės priežiūros institucijos e, savo veiklos rezultatus e, e, perteikia ir tinkamai deramai apie juos informuoja komisija. Pirmininkas, dėkojame ir galime baigti svarstyti šį klausimą. Laukiame faktų nustatymo delegacijos vizito į Ispaniją rezultatų. Baigime svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Kitas darbo atvarkės klausimas yra specialioji ataskaita dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo susijusio su žvejybos laivynu. Ponė Andrijansen, pranešėjai, pirmai suteiksiu žodį. Prašau. Ačiū pirmininkė. Šio pranešimo pavadinimas yra susijęs su ES priemonių prisidedamumu prie ES žvejybos lavinų pristaikymo prie žvejybos galimybių. Paprastas sakymas į šį klausimą taikomos priemonės nepadėjo pasiekti šio tikslo. Audito rūmai konstatavo, kad komisijos valstybių narių priemonių nebuvo pakankamai taikoma, siekiant užtikrinti tvarę žvejybą, nebuvo sumažintas žvejybos perviršius, 1 milijono tonų sumažėjo e, sugaunamų žuvies kiekis, 100 tūkstančių darbo vietų prarasta ir 1,7 milijardai eurų nuo 2002 metų buvo išvaistyta e, siekiant e, naikinti žvejybos laivus kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtinimą 2011 metais, e, kilo klausimas dėl komisijos atsakomybės. Pirmiausiai komisija nesugebėjo apibrėžti e, žvejybos perviršiaus ar perviršinės žvejybos e, apibrėžimo, taip pat paskirstyti žvejybos kvotų, žvejybos e, teisų, atrankos e, kriterijų nesugebėjo patvirtinti dėl žvejybos laivų e, naikinimo ir demontavimo, bei komisija nesugebėjo dermai kontroliuoti žvejybos laivyno registrų. Todėl aš pritariu bendrais bruožais Europos auditorumo rekomendacijoms ir aš e, stengčiausi e, skitaiti dar toliau ir atsisakyti patvirtinti biudžeto vykdymą šioje srityje. Be to rekomenduočiau nutraukti bendrąją žvejybos politiką ES mastu, nes jie nesukūrėma jokia prietinė vertė ir reiktų leisti reglamentuoti šią sritį valstybėms narėms. Pirmkas, ačiū kolegijai Andrėjasin. Pradėkime diskusijas prieš suteikdamas žodį Lazaros Lazarų auditorumų atstovui ir e, galbūt komisijos atstovams, jeigu jiems būtų užduodama klausimų. Pirmiausiai suteiksiu žodį kolegai Ilija Ivanovai. Ačiū kolegos Fielnerio vardu, kuris šiandien nedalyvauja, noriu padėkoti poniai Andresin už parengtą pranešimą, auditorumams už suteiktą įdomią ir svarbią informaciją. Taigi labai ačiū. Pinigas dėkoju, poniai Ivanovai, kolega Gairis. Aš taip pat dėkoju pranešėjai, auditorumams. Tai yra pakankamai kritinio pobūdžio pranešimas ir pagristai Jame kritikuojama bendro ES žvejybos politika. Pritariu pranešėjai dėl to, kad auditorumai mus pateikia labai daug vertingos informacijos apie tai, kokiose srityse reikėtų imtis veiksmų tam, kad e, šios priemonės sukūrima pridėtinė vertė bendryjai būtų matomesnė, kadangi dabar diskutuojame apie bendrosios e, E, žininkysės politikos reformą, tai būtų tinkamiausias laikas apie tai išsamiau pasvarstyti, <clears throat> nes e, galėtume būtent šiuo metu labiau sugriežtinti taikomas priemonės. Aš e, pritariu auditorumų vertinimams daugeliu klausimų, tačiau nepritariu pranešėjos pasiūlymui grįžti prie renacionalizavimo. Atsakingame komitete mes e, labai energingai diskutuojame apie žvejybos kvotas ir apie jų apribojimo poveikį atskiroms valstybėms narėms. Tai yra labai skausmingas procesas, nes kolegos e, dirbantis aplinkos saugos e, srityje gali puikiai tuo įsitikinti, matydami e, tą tvyrančią įtampą tarp aplinkosaugininkų ir žvėjų ir manau, kad e, renacionalizuodami mes nesugebėsime e, šio konflikto išspręsti, nes tokiu būdu žvejybos lavinai būtų e, plėtojami ten, kur jie gali būti plėtojami ir jūrose nebeliktų visiškai žuvų atsargų, galbūt kurį laiką taip būtų teikiama parama žvejybos sektoriui, tačiau <clears throat> apie tvarumą čia negali būti jokios kalbos, apie ilgalaikį poveikį taip pat ne, taigi nei ekonominių, nei ekologinių, nei tvarumo požiūrių mes mm, negalime pritarti renacionalizavimo pasiūlymui ir mano frakcija tokiam pasiūlymui prieštaraus. Pirmininkas. Labai ačiū. Pakeitimai yra pateikti šiam pranešimui, taigi norėčiau dabar paprašyti audito rūmų atstovą pareikšti savo nuomonę dėl iškeltų klausimų. Pone Lazarų, ar norėtumėte tarti žodį, prašau. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Dar vasario 9 dieną esu pasisakęs šiame komitete ir nebeturiu ką pridurti, bet uh, galiu atsakyti į bet kokius jums rūpimus klausimus, jeigu tokių turite. Taip pat noriu pasakyti, kad Europos audito rūmų užduotis yra atkreipti dėmesį teisėjų kuros institucijų į bet kokias problemas egzistuojančias vykdant ES biudžetą. Ir mes bet kuriuo atveju su malonumu identifikuojame problemas, kurias reikėtų, į kurias reikėtų pasigilinti, remiamės įvairiais įrodymais, rekomendacijomis ir išvadomis. Ir ne mūsų kompetencijos rytis yra teikti politinio pobūdžio pasiūlymus, tas savai mes suprantama, bet mes tiesiog džiaugiamės turėdami galimybę atkreipti jūsų dėmesį į tų problemų egzistavimą ir manome, kad galime padėti jums spręsti susidariusias problemas. Ačiū, ponai Lasarus. Audito rūmai iš tiesų parlamente jau nekarta yra kalbėję apie problemų egzistavimą šioje srityje ir dabar klausimas yra, kokias politinės išvadas reikėtų padaryti. Nežinau, kas iš komisijos atstovų norėtų kalbėti trumpai prisistatykite, kadangi sekretoriatas man nepateikė jūsų pavardės. Prašom, žodis komisijos atstovui. Oui, merci, monsieur le président. Permettez-moi. Ačiū, ponė pirmininkė, aš prisistatysiu. Esu Dominik Levijai, e, Mare generalinėme direktorate jau daugiau nei 20 metų dirbu. Na ir štai neseniai esu e, paskirtas e, FEM reformos darbus koordinuoti. Dabar pabandysiu atsakyti, bet prieš tai norėčiau padėkoti už galimybę čia pasisakyti. Taigi pradėsiu labai trumpai atsakydamas į keturis klausimus prie dvyliktojo punkto, kuriuos kelia pranešėjas bei taip pat atsakysiu į 13 klausimą susijusi su renacionalizavimu e, žuvininkystės politikos. Dabar dėl keturių audito rūmų rekomendacijų, tai atvirkštinė tvarka juos panagrinėsiu. Pradėsime nuo trumpalaikio, pradėsiu nuo trumpalaikio laikotarpio. Taigi dabar pirmoji rekomendacija būtų bendrijos laivyno registro atnaujinamas. Šią rekomendaciją galima įgyvendyti labai greitai ir galiu beje jūs netgi patikrinti, kad e, valstybės, valstybėse narėse registrų, prie registro atnaujinamo gali prisidėti komisija. Ir štai pavyzdžiui, jeigu registra kažkokiu tai netitikimu būna, tai e, tada gali, gali valstybės naktys tiesiog netekti, narės netekti išmokų. Dabar antroji rekomendacija - modernizavimas žvejybos laivų, nedidinant jų žvejybos pajėgumų. Labai gaila. Bet kai kuriuose valstybėse narėse tai buvo netinkamai interpretuota ir atsakingos valdančios institucijos į tai neatsižvelgia, bei atrinkdamos laivus modernizavimui ne visada tinkamus sprendimus priėmė. Taigi pirmiausia dabar buvo siūloma pasižiūrėti, kas yra veiksmingumas, taip sakant, laivo, efektyvumas. Nebūtinai, kai tai yra susijęs su laivo tūriu. Valstybės narės laikėsi e, to reikalavimo modernizuojant laivus, nedidinti jų efektyvumo. Na ir dabar nauji laivai turėtų laikytis šios sąlygose. Kol kas tai nėra galutinai gyvendinta, kai kuriuose valstybėse narėse reikia didžiulį darbą atlikti, nes reikia viską sutikrinti ir tai be jokios abejonės sudaro papildomos administracinės naštos. Dabar trečioji rekomendacija yra žvejybos kvotų perdavimas, perkelimas. Dabar tas naujasis jūros reikalų ir žuvininkystės fondas, FEMPAS, yra aptariamas parlamente ir šio fondo tikslas yra modernizuoti laivus taip, kad žuvininkystė žvejyba taptų tvaresnė. Taip pat reikia užtikrinti ir žvėjų saugias darbo sąlygas. Nepamirškime, kad e, žvėjų mirtingumas darbo vietoje yra labai didelis. Todėl mes turėtume gerinti žvėjų darbo sąlygas ir užtikrinti žvėjybos tvarumą. Na ir galiausiai paskutinis punktas tai yra pajėgumų mažinimas. Iš ataskaitos matome, kad ne visai veiksmingai tvarkomasi. Na ir tas fondas FEMPAS numato laikytis audito rūmų reikal, e, rekomendacijų. Na ir dabar jūsų komiteto rekomendacija šioje srityje bus labai svarbi priimant galutinį Europos parlamento sprendimą. Na ir dar ponios Andrėjas ant pranešimo 13 punkte yra siūloma renacionalizuoti bendrą žuvininkystės politiką. Tai yra atsisakyti bendrosios žuvininkystės politikos. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad audito rūmų ataskaita nagrinėja tik tai vieną BŽUP aspektą. Tai yra pirmąją kryptį vadinamąją. Tai yra susiję su parama laivams. E, parama teikiama tiek modernizavimui, tiek laikinai nutraukiant veiklą, tiek apskritai nutraukiant veiklą. Taip pat čia yra apimama ir socioekonominė pagalba žvėjams. Iš 4,3 milijardų eurų esančių fonde 1,2 milijardo eurų yra skiriama būtent šiai pirmai krypčiai. Tai yra šiek tiek mažiau negu 30 procentų tam skiriama. Audito rūmų ataskaitoje apimama dalis tų 30 procentų. Ir kai kurie trūkumai čia yra apžvelgiami. Audito rūmų ataskaitoje nėra sakoma, kad reikia uh, visą pirmą kryptį panaikinti ar kad visą fondą panaikinti. Ir čia visiškai nėra sakoma, kad reikėtų panaikinti regionės e, politikos fondo arba kitų fondų paramos gavimą. Taigi dabar siūloma panaikinti tam tikrą paramos dalį, paramą, pavyzdžiui, teritoriniam, teritoriniai plėtrai, teritoriniam vystimus į tose regionuose, e, kurie yra priklausomi nuo žvejybos Ir jeigu tai padarytume, tai ko gero šiek tiek perlenktume lasdą, nes šitaip dėl kažkokių tai trūkumų būtų siūloma kaip ir panaikinti visą BŽUP. Aš tiesiog noriu pasakyti, jog BŽUP nacionalizavimas gali mus privesti prie ankstesnės ir daug blogesnės situacijos. E, jeigu kalbėtume apie paramą pajėgumų didinimui. Ačiū pirmininkė. Ačiū Europos komisijos atstovui. Svarbu pabrėžti šiame komitete, kad e, būtina užtikrinti Europos mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą ir panaudoti jas e, kuo ūkiškiau ir taupiau šioje srityje. Taigi, kalbant apie politinių tikslų, e, tinkamų politinių tikslų nustatymą, atskiros politinės frakcijos dėl jų laikosi skirtingų nuomonių yra akivaizdu. Komisija ką tik atkreipė dėmesį į tai, kad siekiama perkelti tam tikrus politinius sprendimus atskirose srityse į europinį lygmenį. Ir iki šiol Europos parlamentas tokiai pozicijai pritardavo, tačiau esama kolegų, kurie laikosi kitokios nuomonės. Mums svarbu, kad audito rūmų rekomendacijos pasitarnautų <clears throat> taupesniam lėšų panaudojimui ir kad komisija šias rekomendacijas atsižvelgtų o valstybės narės dėtų pastangas ištaisyti pasitaikančius trūkumus ir klaidas, tai atitiktų visų suinteresuotų šalių interesus. Dar suteiksiu žodį pabaigai pranešėjai ponė Andrijason. Ačiū pirmininkė. Norėčiau grįžti prie pono Gairio išsakytų komentarų. Jis teigia, kad prieštaraurė pasiūlymui renacionalizuoti žvejybos politiką, nes dėl to išsiplėstų žvejybos laivynai ir išgaudytume visas vandeninų žuvis. Manau, kad dabar kaip tik tai ir vyksta. Mes baigiame visas žuvis vandeninuose išgaudyti ir nemanau, kad renacionalizavus šią politiką padėtis pablogėtų. Anksčiau ES neturėjo bendros žuvininkystės politikos, valstybės tarės pačios tvarkėsi su savo žvybos laivynais, sistema veikė pakankamai gerai, kodėl negalėtume prie jos grįžti. Komisijos atstovas teigia, jog audito rūmai mini vieną bendros žuvininkystės politikos aspektą, tai tiesa, jam skiriama 30 procentų bendros žuvininkystės politikos biudžeto lėšų <clears throat> auditorumai e, nesiūlo atsisakyti tų 30 procentų, tačiau reikia svarstyti kai kurios e, rimtus skaičius. Anksčiau minėjau, kad 90 procentų žuvų atsargų yra pereikvojama prarasta iki 100 tūkstančių darbo vietų šioje srityje. Esame ir kitų skaičių, kurie nusipelno mūsų rimto dėmesio ir dėl atsižvelgiant juos reikia atsisakyti bendrosios ežininkysės politikos ir kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtinimą, tai e, patvirtinamos e, ankstesnės biudžeto išlaidos ir nežvelgiama į ateitį. Ir šiuo metu tikrai negalime konstatuoti, nors ir teigiama, kad būsimai reforma pateiks atsakymus į vairius klausimus, tačiau šiuo metu mes vertame ne ateitį, o praeitį ir turime nepamiršti, kad pažadai dažnai lieka pažadais. Pirmininkas, ačiū ponė Dresin, baigėme svarstyti šį darbo atvarkės klausimą ir baigėme šios, šio ryto darbo atvarkės svarstymą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad po pietų vyks klausimas dėl būsimo Europos auditų rūmų vaidmens. Dėkoju. Dabar skelbime pertrauką iki 15 valandos, kuomet tęsime mūsų posėdį dalyvaudami klausime. Ačiū.